taisyklės, jūs turite visą teisę dalyvauti Europos parlamento ir jos, jo e, institucijų veiklo, veikloje. E, Teisės reikalų komitetas 2017 m. sausio 12 d. nagrinėjo ponų Alex Mayer ir Timo Velken įgaliojimus ir patvirtino juos. E, taigi jie įsigaliojo nuo 2016 m. E, lapkričio mėnesio. Ar kas nors tam prieštarauja?